Dabar e, Junknės karalystės premjerė per kitą vadovų tarybos posėdį e, turės būti vėl žeminama, jinai turės e, prašyti pratesimo. Pone Barnie, ką jūs sakėte šiandien? Jūs sakėte, kad jeigu bus uh, priimta jūsų siūloma sutartis, tai paskui dar keturis metus bus deramasi dėl ateities santykių. Tačiau mums nereikia tų darybų, mes nenorime prarasti tų keturių e, metų. Jūs sakote, jog jūs norite daug dalykų, jūs norite supervalstybės e, Europos Sąjungos, jūs norite Europos Sąjungos gynybos sąjungos, tačiau mes to nenorime. E, Jūs sakėte, kad nereikėtų, kad euroskeptikai ir aš grįžčiau į Euro, kartu su jais į Europos parlamentą. Tad e, tas pratesimas turėtų būti atmestas Europos vadovų tarybos ir tuomet 29 kovo dieną mes išeisime. Galbūt e, bus tam tikras chaosas iki tol, tačiau tas išeimas yra vis dėlto vienas tik įmanomas sprendimas. Dėkoju. Dabar ponas Batin, ENF frakcijos vardu. Pone Mei galbūt yra visiškai nekompetentinga, tačiau jinai laikosi plano ir nuo pat pradžios tas planas buvo vėlinti Brexitą ir galų gale galbūt jį anuliuoti. Ir vis viskas buvo paremta netikrais argumentais nuo pat e, pradžios. E, buvo sakoma, kad mes negalėsime gyventi be tos e, geros sutarties, tačiau tą sutartį atmetė bendruomenių rūmai ne todėl, kad tai buvo labai bloga sutartis, bet todėl, kad jinai buvo nepakankamai gera bendruomenių rūmams. Dabar atrodo, jog bendruomenių rūmai balsuos dėl 50 straipsnio galiojimo pratesimo. Tačiau e, Europos Sąjunga sako, jog darybos negalės būti pradėtos e, iš naujo. Mes e, matome, kad e, tai, kas vyksta Junktinėje karalystėje ir bendruomenių rūmose, yra neatsižvelgimas į e, Junktinės karalystės piliečių valią. Mes e, išgirdome, jog ES, Europos parlamentas gali nubrėžti tinkamas gairias šitame procese. Aš taip pat pasakyčiau, kad e, taryba, ES taryba ir vadovų taryba turėtų atmesti prašymą pratesti 50 straipsnio e, galiojimą. Jūs galite tai padaryti. Manau, kad jūs turėtumėte užtikrinti, kad e, Europos kad Junktinė karalystė paliktų ES kovo 29 dieną. Mėly kolegos, norėčiau paprašyti, kad e, laikytumėtės kalbėjimo laiko. Pane Dodds. Dėkoju, pane pirmininkė. E, vakar e, Junknės karalystės bendruomenių rūmų deputatai atmetė susitarimą. Aš manau, kad pono Koks komentarai buvo labai aiškus. Teisinė rizika išlieka tokia pati. Uh, dėl apsindraudžiamosios e, priemonės. Mano partija visuomet labai aiškiai sakė, jog mes norime tvarkingo pasitraukimo, norime, kad e, viskas vyktų nuosekliai ir tvarkingai tiek ES, tiek e, Junktiniai karalystiai. Ir kad tai būtų priimtina taip pat Airijai ir Šiaurės Airijai. Aš e, norėčiau dabar reaguoti į tai, kas buvo pasakyta šiandien. Šiandien buvo daug kalbėta apie piliečių teisės. Aš e, manau, kad piliečiai neturėtų tapti šitų dėrybų įkaitais. Bendruomenių rūmai jau pareiškia, jog piliečių interesai turi būti apsaugomi. Ir būtent tai turi būti pagrindinis tikslas. Ponas Levandovskis, dvi minutės. Pani prezident, Ja lubię brytyjskie. Ačiū pirmininkė. Man labai patinka Junktinės karalystės e, serialai, tačiau šis serialas, e, Brexitas serialas e, be pabaigos man nepatinka. Mane jis netgi labai liūdina. Mane vis labiau, labiau ir labiau stebina tas politinis chaosas vykstantis Junktinės karalystės salose. Šiuose rūmose jau esu sakęs, kad anksčiau pozicija, opozicija e, Lenkijoje ieškojo gero politinio modelio Europoje. Mums veiksmingas Junktinės karalystės demokratijos modelis buvo pavyzdžių. Šiandien mes e, dar ir dėl to esame dar labiau nusivylę. Šiandien Jutinės karalystės modelis įsivėlė į nesibaigiančias politinės kovas. Turiu pasakyti, kad nesuprantu tų politikų, kurie viena vertus nenori pasitraukimo be susitarimo, bet lygiai taip pat nenori ir paties susitarimo. Nežinomybė auga, situacija rimtėja. Ne tik Junktinės karalystės, piliečiams, bet ir visiems tiems, kurioje, kurie joje gyvena, taip pat ir Lenkijos piliečiams. Nelabai suprantu, kam bus naudingas situacijos pratesimas. Kaip įmanoma dabar tą painiavą išpainioti per porą mėnesių, jeigu per porą metų nepavyko to e, padaryti. Reikia, ko gero, kovoti su dezinformacija. Junktinės karalystės parlamentas priiminėjo sprendimus remiantis klaidingą informaciją, dažniausiai gaunama iš Rusijos. Kitos kadencijos komisija, kitos kadencijos taryba turi stiprinti saugumą, kovą su melagingomis naujienomis ir panašiai. Dabar žodis ponui Gualtieri. Ačiū pirmininkė. Antrą kartą Junktinės karalystės vyriausybė nesugebėjo daugumos pasiekti bendruomenių rūmose. Didžiulė klaida yra nesugebėti suburti politinių partijų bendram tikslui. Vakarykštė strategija nepasiteisino. Pone Henkelį, jūs klystate. Kaip kad e, Mišel Barnie sakė, ES visada buvo sąžiningas ir skaidrus partneris šiuose dėrybose. Mes padarėme viską, kas įmanoma tam, kad būtų tvarkingas pasitraukimas Junktinės karalystės užtikrintas, apsaugantis piliečius susitarimas. Mums dabar tenka atsakomybė apsaugoti visus es piliečių šiame procese, lygiai taip pat e, išlaikyti taikos procesą šiaurė, Šiaurės Airijoje. Mes, aišku, atsižvelgiame ir į Junktinės karalystės raudonas linijas. Tai aš pakartosiu, tai yra vienintelis pasitraukimo sustarimas, e, kuris yra įmanomas ir kuriam būtų pritarta šiuose rūmuose. Kasgi bus toliau? Mes Mm, manome, kad e, dar vienas atmetimas būtų katastrofiškas. Kaip išvengti dabar pasitraukimą be susitarimo? Mes visada sakėme, kad glaudus santykiai būtų e, naudingi ne tik tai mūsų ekonomikai, bet ir su apsidraudžiamąją priemonę susijusiems aspektams tai būtų naudinga. Reikia saugoti piliečių ir valstybių interesus. Jeigu tik tai tai yra neįmanoma, reikia suteikti piliečiams galimybę pakeisti vyriausybę arba pasipriešinti breksitui. Mums reikalingos diskusijos dėl to, o ne dėl pratesimo trukmės. Visiems yra aišku, kad pratesimas yra tik priemonė ir esant aiškiai politiniai vizijai ir perspektyvai, mes ir toliau išlaikysime savo e, tikslą išlaikyti Junktinės karalystės piliečius e, Europos piliečiais. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Deja, visi turi spėti pasisakyti, dar mūsų laukia e, balsavimas. Pone Nikolsonai, nenuvilkite manęs pusantros minutės, tik tai galiu skirti. Šiandien ryte mane labai nuliūdino pasisakymai. Nieko teigiamo nebuvo pasakyta, vien tik neigiami dalykai. Jokių konstruktyvių pasiūlymų neišgirdau. Ponas Timmermansas pasakė, štai kokia situacija. Dabar sprendimai turi iš Londono ateiti. Pone Timmermansai, ar jūs nemanote, kad kartu su ponu Junkeriu irgi turite savo atsakomybę prisijimti ir kad kažkokio sprendimo turite ieškoti? Pone e, Simer, jūs e, negalite aneksuoti Šiaurės Airijos. Net ir nacionalinės partijos nenori referendumo dėl sienos. Visi e, nori, kad būtų išlaikytas didžiojo penktadienio sustarimas. Na ir dar, ponia Barnyje. Sakėte, vien tik Jungtinė karalystė yra už tai atsakinga, bet Jūs taip pat turite, atsakom, turite būti atsakingas už tai. nepakanka pasikonsultuoti vien tik tai su Šiaurės Airijos e, žmonėmis, e, kurių nuomonė tenkina jūs. Reikia pasikonsultuoti ir su kita Šiaurės Airijos žmonių pusė. Turiu pasakyti, kad jūsų susitarimas nebus patvirtintas, reikia ieškoti kito būdo. Mums reikia pratesimo dėl 50 straipsnio taikymo. Taip, reikia ieškoti kitų būdų. Ir nepakanka dabar pasakyti, kad reikia priežasties pratesimui. Mums reikia pratesimo, nes reikia gero susitarimo. Mes, mano žmonės, aš, mano partija norime gero susitarimo. Visos Dabar šiandien ryte Junktinės karalystės e, vyriausybė pasakė, kad prekės vežamos iš Airijos į Šiaurės Airiją, e, jų transportas nebus e, sulaikytas transporto srautas. Ar galite jūs tą patį pažadėti? Ačiū dabar žodis, poniai Harkin. Ačiū, pirmininkė. Pane May pralaimėjo ir man labai gaila, kad e, Junktinė karalystė išleido iš akių savo kelią. Nuo 73 metų buvo skirtumų, kai kurie buvo įtakojami istorijos, skirtingo suvokimo, dezinformacijos. Ir taip pat turime prisiminti, kad svarbiausia yra ateitis. Negalima pamiršti, 92 metų Danijos, 2001-2008 Airijos, 2005 Prancūzijos ir Niderlandų, kai Europos piliečiai pasakė ne kai kuriems es pasiūlymams. Atskiros valstybės ir sąjunga, tik tai konsultuojantis, klausantis vienas kitų, mes galime dirbti ir mūsų piliečiai atrado tą bendradarbiavimo darbą. Aš galvoju, kad tai, ką pasakė ponas Faražas, neteisingai pasakė, kai jisai kalbėjo apie pyktį ir kai kalbėjo apie biurokratiją. Kaip paprastai jisai nori perkelti atsakomybę už susiskaidžiusią e, šalį ant kitų pečių. Aš sutinku su Mišeliu Barnie. Mums reikia likti, likti kantriems ir pagarbiems išliekant ištikimiems ir savo principams. Aš dėkoju jam ir jo komandai už, atsidė, už darbą atsidėjus. Taip pat noriu pasakyti ponui Gotjerį kad pratesimas yra tik tai būdas ieškoti tolesnio kelio, tad reikia nagrinėti visas galimas alternatyvas. Ačiū, vieną minutę, ponė Evans. Dėkuoju, pirmininkė. Mes esame dar vieno Junktinės karalystės vyriausybės pralaimėjimo liudininkai per antrąjį balsavimą. Mes matome, kad tas balsavimas yra blogas Vėlsui. Mes kalbame apie sąjung, muitų sąjungą ir susijusius dalykus. Mes matome, kad parlamentas negali pasiekti prasmingo sprendimo, tad pagaliau laikas atėjo kreiptis į žmonės. Susitelkimas e, į Londoną ir reiškia tą problemos priežastį. E, valdžios sutelkimas Londone yra problema. Mes turime žmonėms leisti tarti paskutinį žodį dėl savo ateities, o dabar susidurėme su realiais faktais. Situacija pasikeitė. Kai situacija pasikeitė, žmonės pakeičia savo nuomonę. Tokią teisę jie turi. Veilsas, mano apygarda pakeitė savo nuomonę. Matome, kad 14 procentų padidėjo tų ES e šalininkų skaičius lyginant su 16 metais, tad e, reikia tą turėti galvoje. Dėkoju. Ačiū Jums. Pusantros minutės, pane Anderson. Airijos salos gyventojams jau atsiboda tas didžiulis chaosas, mūsų aiškiai išreikštas noras likti ES ignoruojamas. Absoliutus chaosas Westminsterėje ne tik vakar vakare, bet viso breksito proceso e, metu visiškai nuvylė žmonės. Šį farsą suplanavo toriai, o šiaurėje jį e, reprezentuoja e, DUP partija. Pasitraukimo susitarimas, apsidraudžiamoji priemonė, pasiekta to, kam galime pritarti riba. Tačiau vėl nerūpestingas Britų politinis elitas tai atmetė. ES įsipareigojo paremti visas didžiojo penktadienio susitarimo dalis. Taip pat ir demokratinio Airijos suvienijimo dalį. Nepaisant to, ką sakė ponas Nikolsonas, nesilaikoma dabar būtų didžiojo penktadienio sustarimo. Pati Junktinės karalystės ministrė pirmininkė mano, kad breksitas e, padidins paramą Airijos vienybei. 2017 e, m. balandžio mėnesio ES taryboje būtų, buvo pasakyta, kad jeigu Airija būtų suvienita, visa sala automatiškai būtų ES. Aš norėčiau tai priimti. ES dabar sako, kad reikia renktis breksitui be susitarimo, žlugimui. Nei vienas sveiko proto žmogus nesirinktų traukinio, kuris važiuoja tiesiai be dugne ar nuo bėgių. Taip pat ir airijos žmonės nenori būti tame traukinyje. Ir vienintelis sprendimas tam yra airijos suvienėjimas. Aš kreipiuosi jūs tam, kad jūs aktyviai padėtumėte tam pasirenkti. Referendumui dėl Airijos suvienimo tai yra legitimus demokratinis sprendimas. E, pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Labai atsiprašau, bet jūs turite sutilpti į jums paskirtą laiką. Dabar žodis ponui Pedičinį. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad atėjo laikas kalbėti ir klausti, kokios yra giluminės breksito priežastis. Šiandien uh, šioje salėje girdėjome įvairių pareiškimų e, ir, ir, ir, ir tai, ką sakė Makronas, Junkeris ar, ar kiti. Tačiau mes e, galbūt nepakankamai galvojame apie tai, jog Junktinė karalystė jau davė tam tikrą signalą, nusintė tam tikrą signalą, kai neprisijungė prie eurozonos, prie Schengeno zonos, prie, prie migracijos e, susitarimo. Uh, Ir mes e, turime galvoti apie tai, jog ES politika e, dabar e, kolonizuoja Vokietiją ir Prancūziją. Pane Atkinson, vieną minutį. Aš norėčiau apgalėstauti, kad tiek daug e, melo dabar yra sakoma breksito e, klausimu. 80 procentų piliečių per rinkimus e, balsavo už e, tas partijas, kurios pasisako už breksitą. Taip pat buvo meluojama, kuomet buvo sakoma, kad šis susitarimas yra geriausias e, susitarimas. Leiboristai taip pat yra daug melo pasakę tai, ką sakė ponas Barnie ir daugelis e, e, kitų taip pat yra neteisybė. Jungtinės karalystės piliečiai nori susigražinti kontrolę. Ponas Wolfe. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš e, keletą dienų medikai mano dėdė pasakė, jog jam liko tik tai e, kelios e, dienos gyventi. Jisai balsavo 14 metais už tai, e, kad Junktinė karalystė pasitrauktų iš ES. Ir turbūt jisai taip ir liks nesužinojęs, kaip pasibaigė breksitas, nes jam liko gyventi tik tai kelios e, dienos. Tai, kas vyksta dabar ir tai, ką, ką daro ES, e, rodo, jog nėra norima įsiklausyti į e, piliečių valią į tai, ko jie e, iš tikrųjų e, siekia. Mūsų balsavimas buvo demokratinis balsavimas. Aš e, tikiuosi, kad mano dėdė išeis iš šio pasaulio, būdamas ramus. Komet vyks balsavimas, žmonės pasakys, ką jie iš tikrųjų mato, mano. Balsavimas e, per rinkimus į Europos parlamentą. Brokas, ponė pirmininkė, mielas, mielas Udo Bulman, ponė Timmer, Timmermans, kolegos. Man atrodo, kad bendruomenių rūmuose yra koalicija, kuri nesugeba pasiekti daugumos. Yra ES šalininkai, Jie nenori sutarties, nes tikisi referendumo. Ir kiti, tie, kurie uh, pritarė Faražui, kurie iš viso nenori susitarimo su ES. Ir kiti, kurie viską vertina iš partijos politikų politinės perspektyvos. Tik tai trys balsavo už. Kitaip tariant, nėra daugumos, e, konstruktyvios daugumos bendruomenių rūmose. Tai reiškia, kad abi didelės partijos turi kartu tarpusavėje kalbėtis. Jos turi mums įrodyti, kad yra konstruktyvi dauguma, apie kurią kalbėti verta. Pratesimas mums neįmanomas, jeigu nebus pateiktų paaiškinimų. No extension without clarification. Viskas turi būti aišku. Vien tik tai pratesti, kad pasižiūrėtumėm, o kas iš to išeis, man atrodo, neprasminga. Dėl to galvoju, per ateinančias 14 dienų bendruomenių rūmai turi pateikti paaiškinimus tam, kad galėtumėm eiti toliau. Mums reikia to užtikrintumo po to, kai po šių dviejų su pusę metų dėrybos vyko taip, kaip vyko, nes iš viso nebuvo reikalingų prielaidų Junktinėje karalystėje. Mišelė Barnie, Ačiū tau už atliktą darbą, ačiū komisijai už atliktą darbą, visoms komandoms ačiū. Aš galvoju, kad um, mes būtumėm galėję atsistoti ant rankų. Vis tiek niekas nebūtų patvirtinta bendruomenių rūmose, e, nes yra ta negatyvi dauguma dėl prie, nurodytų priežasčių. Daugiau pasiekti nebuvo įmanoma ir daugiau pažeisti es interesų irgi nebuvo įmanoma. Dėl atvirų sienų Jungtinė karalystė negali tiesiog tarsi įsislinkti į vidaus rinką, neprisimdama atitinkamų e, įsipareigojimų. Tai yra populistiniai pasisakymai ir negalima su jais sutikti. Tai tiesiog būtų toksai sėlinantis įslinkimas į, jungti, į vidaus rinką ir toks būdas būtų nepriimtinas. Pusantros minutės, e, ponė Breso. Merci, bet... Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė vicepirmininkė, ponė Barnie, ponė ministrė. Likus kelioms dienoms iki vadovų tarybos kyla daug klausimų, bet iš tų klausimų du yra ypač svarbus ES ateičiai. Visų pirma, Brexitas. Vakar e, Terezos May pralaimėjimas ir taip pat e, klausimas, turbūt jau nebeišvengiamas e, dėl 50 e, straipsnio pratesimo, e, rodo, jog šitos kančios tęsiasi jau per ilgai ir todėl reikia vėl suteikti žodį antrą kartą Junktinės karalystės piliečiams. Mes e, turėtume siekti, kad e, Junktinės karalystės piliečiai dar kartą aiškiai pasakytų, kokiu keliu jie nori e, eiti ir bendruomenių rūmai turėtų užtikrinti tokią e, galimybę, kad būtų išgirsta piliečių nuomonė. Galbūt daug tų piliečių dabar yra išsigandę ir kita vertus Brexito šalininkai taip pat bijo, kad tie piliečiai aiškiai pasakys, ko nori dabar. Antras klausimas yra kova su klimato kaita. Yra primtos labai svarbios priemonės šioje srityje, tačiau mes turime taip pat e, keisti kai kurios dalykus, turime remtis Europos e, semestru, siekdami e, tvaraus vystimosi tikslų ir e, turime remtis jungtinių tautų e, fiksuotais tikslais šioje srityje. Dėkuoju, panas Vandalin, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Vakar mes kalbėjome apie tai, kad 250 įmonių pasišalino iš Junktinės karalystės ar ketina tą padaryti. 5000 darbo vietų uh, išplauks iš šalies, vienas milijardas svarų išplauks iš šalies. Tai yra milžiniški skaičiai, taip pat yra daug ir nežinomųjų, tai yra blogi dalykai. Šios įmonės pasitraukia ir tai yra blogai, bet mes taip pat nukentėsime žuvininkistės rytyje, transporto srityje. Taip pat matome parlamente Londone, kad nėra daugumos jokia alternatyvai. Tai reiškia, kad mums reikia naujo požiūrio. Mes turime viską persvarstyti. Junktinė karalystė turi likti ES. Mums reikia naujo susitarimo, o ne pasitraukimo be susitarimo. Mes turime pateikti Junktiniai karalystiai tokį pasiūlymą, kurio jie negalėtų atmesti. Ačiū, ponas Flanagan Minutė. Aš e, girdžiu, kad solidarumas vis linksniuojamas ir linksniuojamas. Jisai gali pasireikšti įvairiai - politinių požiūrio, taip pat ir finansinių. Komisaras Timmermansas, jūs kalbėjote apie pasirengimą naujam susitarimui, e, remiantis solidžių darbų, kuris jau įvyko. Tai kokie planai yra, kalbant apie paramą airijos ekonomikai, jeigu nebūtų susitarimo? Norėčiau išgirsti atsakymą. Solidarumas. Yes Jisai nieko nekainuotų Europos Sąjungai, o kai kalbama apie solidarumą, lygia greta matome tokią padėtį, kai Airijoje praėjusiais metais ECB paskolinę 3,5 milijardų eurų. Pone Barnie, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia pagarbos. Bet Airijoje žmonės negali kontroliuoti konservatorių partijos tragedijos. Ir kai mes kalbame apie tai, aš džiaugiuosi, kad Tuskas ir Junkeris šiandieną netvyko. Nes mes kalbame apie jų iš ankstinius įsitikinimus, o ne diplo, di, diplomatiją. Tad uh, turėkite galvoje, reikia uh, žiūrėti paraidžiui į kiekvieną ištartą žodį. Dėkoju. Gerbiama pirmininkė, Kovo 21 dienos tarybos metu buvo, e, su, bus suteiktas mandatas e, komisijai sparčiai dėrėtis e, su JAV dėl laisvo prekybos sustarimo. Tai yra padaryta dėl to, kad Vokietija baiminasi 25 procentų muitų jų automobilių pramoniai. Tai reiškia, kad dabar siekiama neapmokestinimo pramoninių produktų. Tai reiškia, kad e, Vokietija, Vokietijos e, eksporto perviršis bus labai ženklus, bet e, kitų šalių ekonomika dėl to nukentės, ypač Prancūzijos. Reikėtų galbūt susitarti dėl bendrųjų standartų naujųjų technologijų srityje. Čia vėlgi JAV primetė savo sąlygas, žemės ūkio srityje pralaimėjome, JAV to pageidauja, o Vokietija, aišku, pateiks aiškius nurodymus Europos komisijai, kuri nusileis, nes e, ko gero e, prancūzijos ūkininkai turi mažiau svorio nei Vokietijos automobilių pramonė. Kaip ir visada, tos darybos vyks Europos piliečiams nieko apie tai nežinant ir jie tik apie tai sužinos po fakto. Ačiū dabar žodis ponui Vilimski minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Tie, kurie vakar stebėjote diskusijas Britų parlamente, matėte, koks susiskaldimas vyrauja Britų politikoje. Ir jūs te galite būti šokiruoti, šokiruoti dėl to, kad labai aiškiai yra dauguma, labai atsiprašome, bet negirdime vertimo į anglų kalbą. Atsiprašome už tai, kad nutraukėme jūs. Galbūt, jeigu pradėtumėte iš naujo, pasižiūrėsime, ar veikia vertimas. Gerai, aš pradėsiu iš naujo. Ponios ir ponai, Tie, kurie vakar stebėjote diskusijas Britų parlamente, matėte, kokie susiskaldė yra politikai ir tai tikrai šokiruoja. Šokiruoja dėl to, kad dauguma Britų piliečių davė labai aiškius įgaliojimus pasitraukti iš ES. Ir nesvarbu, Ar mes galvojame, kad tai yra geras dalykas ar blogas, nesvarbu, ar man tai patinka ar nepatinka, tai yra klausimas susijęs su pagarba demokratijai ir daugumos sprendimams šalyje kuri labai aiškiai krypti nurodė, kur link eiti. Tad aš apeliuoju į jūs. Baikite tas gudrybės baikite mėginti apeiti visą e, šį žmonių ketinimą antrais, antruoju referendumu. O jeigu jie nubalsuos už pasilikimą es, kaip toliau tęsis šis žaidimas? Ką tam atsakysime? Galbūt suorganizuosime vėliau trečiąjį referendumą. Jeigu patys save laikome rimtais, jeigu norime reformuoti es, turime gerbti žaidimo taisyklės ir turime e, ieškoti sąžiningo kelio. Dėkoju. Dėkoju, ponas e, Sinodinos. Vieną minutę. Ačiū. Junknės karalystės išeimas iš ES nėra tik procedūrinis klausimas. Tai reiškia, kad bet kokia federalizacija ar nauja Europos Sąjunga, kurią jūs norite sukurti, bus atmesta per kitus Europos rinkimus. Ir ne, tos radikalios jėgos padidins savo pajėgumus ir pabandys ne, sustiprinti E, savo pastangas e, išgazdinti kitas valstybės narės. Ir tos valstybės narė, to, tie, kurie turi galios, nenori savanoriško bendradarbiavimo tarp suverenių valstybių narių, tačiau jos bus atmestos ir jos turės gerbti nacionalinį suverenumą ir tautinės valstybės. E, rimti žmonės turėtų perimti ga, galę ir remiantis plačios koalicijos pagrindu ES turi būti paremta tautinėmis valstybėmis, o ne ekonominiais interesais. Dėkoju. Dvi minutės, pone Kastilio. Dėkoju, pirmininkė taryba, komisarė, Michel Barnier. Visi šitie dalykai, visi šitie žmonės labai daug nuveikė. Pasiektas susitarimas pirmadienio vakarą, kurį pasiekė premjerė May, buvo galimybė tinkamai e, išeiti iš ES su pakankamai e, garantijų, e, kur dėl to dalyko, dėl to, ko labiausiai baiminosi Junktinė karalystė. Ir kad ji bus išmesta iš Mūtų sąjungos. Tai yra tikra galimybė ir reikia turėti daug realizmo. Daugelis Junktinės karalystės parlamentų visada laikosi tokio dviejopo sprendimo. Ir Junktinės karalystės parlamentas balsavo prieš sustarimą, o rytoj balsuos už tai, kad būtų pratestas 51 straipsnio e, galiojimas. Tačiau nepasikeis vienas dalykas, e, tai yra e, susitarimo sąlygos iš ES pusės. Tad Junktinė karalystė turės apsispręsti, nori jie sustarimo ar ne. Tai esminis dalykas. Ir atsižvelgiant į šitą netikrumą, uh, E, yra rinkimai. Ir Brexitas e, priverčia priimti tam tikrus sprendimus. Ir šalyje bus labai daug ekonominių pakeitimų ir reikės priimti rimtus sprendimus. Į tai e, negalima žiūrėti atmestinai. Be to, atsitraukimas turės tiesioginę įtaką kasdieniams, kasdieniams žmonių gyvenimui ir Tai yra labai e, mažų ir e, svarbių dalykų, kurie vyksta žmonių gyvenime. Ir e, tai yra prieiga prie pigesnių produktų, galimybė prie, keliauti ir taip pat vaistų kaina ir visa tai. Visa tai bus, turi, bus paveikta to, kas vyksta Junktinėje karalystėje. Šiuo metu ES yra daug būtinesnė negu bet kada anksčiau tam, kad susidarotume su dabartiniais iššūkiais. Ir jeigu jūs neveiksite kartu, tai rizikuojate, tapti nesvarbiais. E, Dėkoju. Aš e, norėčiau pranešti negeras naujienas, tačiau neturiu pasirinkti. Mes negalėsime e, jums suteikti, pasisakyti, suteikti galimybės pasisakyti spontaniškai dėl to, kad mes nespėjame. Labai gaila. Žinau, kad kai kurie pyksite ant manęs. Pone Van Brandt, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Kartais per Strasbūro savaitės mes matome, kad e, viltis ir nusivylimas eina labai arti vienas kito. Ir vakar, e, vien, visi dabar kalbame apie tai, ką reiškia vakarykštis balsavimas. Ir e, mano frakcijos kolegos sako, kad na, laikas žmonėms leisti pasakyti dar kartą. Britų parlamentas akivaizdžiai nemato jokios išeities. Ir manau, kad mes turėtume išeiti iš tos aklavietės. 60 jaunuolių atvyko į parlamentą pasistengė įtikinti visą parlamentą ir klimato politiką iškelti darbo atvarkės pradžioje. Ir e, ne tai, kad e, visa ambicija 2030 e, metų turėtų būti sumažinta. Mes turime pasiekti Paryžiaus susitarimus iki 20, 2050 e, e, metų. Tai reiškia, kad visiškai neišmesti anglės dvideginio. Ir mums reikia tokio klimato kaitos įstatymo e, teisės akto ES lygmenių, kad visos valstybės narės būtų įsipareigojusios jį Um, įgyvendinti. Negali būti tokių, kurie to ne, neįsipareigotų padaryti. To iš mūsų šiandieną reikalauja jaunimas, o ne pirmininkė. Tai buvo mūsų vilties kaip e, spindulėlis, kurį šią savaitę turėjome. Ponas Siulik, e, dėkoju. Vakarykštis chaosas bendruomenių rūmuose parodė, kad susitarimas mirė. Mes negalime nuolat matyti e, nu, neigiamą balsavimą. Tiesiog laiko nebėra. Junktinės karalystės sprendimas išeiti iš Junktinės karalystės turi būti gerbiamas. Žmonių valios ignoravimas E, yra neteisingas pasirinkimas. Antrojo referendumo organizavimas ar kažkokie kiti reikalavimai yra tiesiog nerealistiški. Ir vienintelis logiškas sprendimas yra pasiruošti sunkiam e, breksitui be susitarimo. Ir kągi Junktinė karalystė gali pasiūlyti ES. Jeigu mes atidžiai žiūrėtume šitą situaciją, PPO taisyklės bus taikomos. Jeigu ir kai mūsų Britų kolegos paprašys pratesti laikotarpį, įstojimo laikotarpį, tai mes padarysime bedėlių sunkumų, o per tą laikotarpį mes galėsime imtis esminių žingsnių ir priemonių, e, kad e, nevyktų sunkusis breksitas. Ponas Bei. Ponas bei klimato kaita per kitą vadovų susitikimą kovo 21-22 dieną vėl bus svarstoma. Tai yra dar vienas, es, viena esminė Europos dilema. Viena vertus galvojame, kad reikia išsaugoti planetą, mažinant CO2 išmetimus, kita vertus mes skatiname laisvą priekybą ir stabdome uh, tų pačių emisijų mažinimo procesą. Uh, Laisvos prekybos sutartys numato normas, kurios e, yra nepakeliamos mūsų įmonėms ir tas normas primeta ES. E, pramonės įmonės turi gaminti savo produkciją įmonėse, kurios netaiko nei aplinkosaugos, nei socialinių standartų, kurie būtų reikalami ES. Be to, tokia gamyba yra labai tarši. Kalbame apie sieros oksidą, apie azotą, apie kietasias smulkesias dalelės ir visą kitą. Visą eilę taršalų galėtume išvardytume turime. Pats laikas pergalvoti visą mūsų ekonomikos modelį. Mes turime galvoti, kaip užkirsti kelią įmonių gamybos perkelimai ir baigti gamybą tose valstybėse, kurios e, yra už mūsų perimetro, nes tai atneš labai rimtų ekologinių padarinių, kurie kirsi su mūsų ekonominiais interesais. Pone Hubner, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė kolegos. Uh, Pasitraukimo sutarties atmetimas reiškia keletą itin svarbių dalykų. Visų pirma, po dviejų savaičių tvarkingai valstybė nepasitrauks. Antras dalykas - ES ir Junktinės karalystės prioritetai - apsaugoti piliečius, įmonės, nuo kurių labiausiai kenties pasitraukimas, o be to sustarimas dėl Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos bei Didžiojo penktadienio sustarimo um, e, įsipareigojimai nebus išlaikyti po 29 kovo. Tam iškyla labai didelė grėsmė pakankamai ir tai yra itin e, liūdna. E, jeigu e, rytoj bus nuspręsta, kad reikia atidėti pasitraukimą. Kils klausimas, kiek laiko galima atidėti. Trumpas atidėjimas e, vargu ar yra įmanomas. Ilgalaikis atidėjimas sukurs dar daugiau problemų, kadangi Europos parlamento rinkimai artėja ir susidarys etapas, per kurį nebus galima dėrėtis dėl būsimos partnerystės. Naujų dėrybų nebus galima pradėti. Ilgesnis pratesimas reiš ilgesnį neaiškumo laikotarpį. Europos Sąjunga e, galvoja, uh, ilgą laiką, kaip tvarkingai valstybė galėtų pasitraukti pagal 50 straipsnį. Tai yra uh, prielaida, kuri nulėmė pasitikėjimą darybose, iš kurių išplauktų ilgalaikiai ambicingi santykiai. Ir šiandien mes tą siekį turime pakartoti. Toliau, ponė Fajon, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė ampak to ni dovolj. Mes kalbame apie ekonomiką, tačiau to nepakanka. Pats laikas, kad e, ekonomiką sujungtume su aplinka ir apsaugotume darbuotojų e, teises, nes dinksta darbo vietos. Ir balsavimas, po balsavimo Britų parlamente galime tik tikėtis, kad nebus sunkaus breksito. Gerbiami kolegos, e, kadangi tai yra paskut, kad, kad vyks paskut, kadangi vyks paskutinis viršūnių sustikimas prieš tyrim, rinkimą rinkimus. Mes e, turime e, E, atsižvelgti daugelį dalykų. Čia parlamente mes ėmėmės reikiamų priemonių, kad suvaldytume migraciją efektyviai, apsaugotume mūsų sienas. Dabar mes susidurime su nacionalistiniais politikais ir nacionalistinėmis vyriausybėmis ir mes turime parodyti pirštu į tas valstybės narės, kurios daugiausia kliudo migracijos sprendimams. Jų vyriausybės yra populistinės ir uh, e, ES dabar yra įkaito vaidmenyje. Ir e, vis, visus žmonės jie gazdina. Ir e, piliečiai E, yra e, ignoruojami. Migracija jau penkerius metus ES e, kelia didžiausią rūpestį ir mes turime kažką parodyti mūsų rinkėjams ir mums reikia logiškų kitų prie, žingsnių, kurie padėtų kurti atsakingą Europą, nes nacionalizmas, populizmas nepadeda mums to padaryti ir mes visai ko kito nusipelnėme. Ačiū. Toliau vieną minutę, ponė Tomačič. Ačiū, ponė pirmininkė. Brexit tapo visišku chaosu, nes nei viena pusė nesielgia vadovaudama gerą valią ir norų iš tiesų įgyvendinti tai, už ką balsavo piliečiai. Bruselis įvertino šias dėrybas kaip galimybę duoti visiems kitiems ženklą, kad stabilumo ir klėstėjimo už ES ribų negali būti. Nors, e, o tuo tarpu e, jungtinės e, karalystės norus atspindėjo tie politikai, kurie a, iš tiesų balsavo už Britanijos pasilikimą ir jie uh, balsavime neturėjo stabilios pozicijos. Todėl dabar padėtis ES e, pasunkėjo, kitos ES valstybės susidariusią padėtį dar labiau apsunkino ir dabar greičiausiai prasidės konkurencija, badimasis pirštais, ieškant kaltųjų, betgi kaltos abipusės. Neverta uh, apgailestauti dėl to, kas įvyko, renkimės ateičiai, ateičiai, kuri turi būti pagrista bendradarbiavimu ir priekyba, nesukuriant kliūčių uh, ir tai atnešant naudos abiems pusėms. Ponas Tomačiš, labai trumpa pasteba. Uh, e, Susiderėta buvo ne komisijos nario Barnie ir komisijos, bet taip pat ir Junktinės karalystės ministrų ir ministrės pirmininkės. Problema yra nesutartis, o politinė krizė, kuri dabar susiformavo Londone. Ir iš esmės uh, tą krizę pakurstė daugelis tų žmonių, kurie šiandien jau pasisakė ir dingo iš salės. Bet aš norėčiau apie ką kito pakalbėti, per, e, kas bus aptarta per šią vadovų tarybą. Labai svarbu kalbėti apie ekonomiką dabar. E, gerais laikais ar blogais laikais būtina apie tai kalbėti. Problemų gali sukurti priekybos karai, Brexit ar dar kas kito. Ir valstybės narės, būtent jos turi nuspręsti, kokia yra mūsų ekonomikos būklė. Jau dabar mes pastebėjome, kad ekonomikos padėtis prastėja, ekonomikos augimas sulėtėjo, jaučiami kiti padariniai. Kita svarbi tema, kurią turėtume aptarti, mano akimis, yra Kinija. Mūsų atstovai turėtų būti griežtesni, jie turėtų aiškiau e, suformuluoti mūsų pagristus interesus ir atitinkamai dėrėtis. Dar vakar mes kalbėjome apie kibernetinį saugumą. Prisiminkime, koks yra Kinijos nacionalinio saugumo įstatymas. Be to prisiminkime to kitas svarbės temas, kaip, pavyzdžiui, sąžininga priekyba, klimato kaita, Kinijos dalyvavimas sprendžiančią problemą ir autorinės teisės. Ir mano nuomonė, tie klausimai nusipelno dėmesio. Ačiū toliau ponas Vadenholz ar pusantros minutės. Yra tikrai uh, tragiška tai, kas šiuo metu vyksta Junktinėje karalystėje. Ta uh, tokia tauta, kuri gali tik didžiuotis savo istoriją. Ir E, Europai e, ji yra tikrai labai daug ko dėkinga ir dabar save pati žlugdo. Ir neturi jokio politinio vairo, e, gairių. Ir tai yra emocinis momentas daugeliui mūsų, kurie tikrai liūdime dėl to ir pykstame dėl to. Ir dėl visų šitų pasiekmių kentės ištisos kartos. Daugiau mes negalime padaryti jokių klaidų. Ir mes turime orientuotis į pra, pragmatiškus dalykus ir aš manau, kad turime Britams suteikti paskutinį um, šansą. Šitas signalas uh, beje turi ateiti iš Londono ir uh, E, be abejo, e, kaip ir anksčiau, protingiausia Junktinė karalystė būtų pasilikti ES. E, tačiau tai turi būti įteisinta referendumu ir tai turėtų būti privalomas referendumas visiems. Turime padaryti viską, kad galiausiai 3 milijonai e, Europos e, Sąjungos, 300 e, milijon, milijonų Europos Sąjungos piliečių galėtų gauti tikrumą. Ir mes tikime, kad, tikimės, kad bus parodyta daug daugiau pagarbos. Ir manau, kad tai neturėtų būti paprastas žaidimas. You, Mr. Marias, one minute. Ačiū, ponas Marijas. Vieną minutę. Dramatiški įvykiai susijęs su breksitu - tai didžiulis šokas Europos kontinentui. Visi turime suprasti, kad breksitas - tai iš tikrųjų e, labai tokia stipri žinia. Juk Europa yra tautų, tautų, šalių e, kontinentas, kurio, kuriame gerbiamos e, teisės, kalbama apie solidarumą, kalbama apie socialinę Europą, o ne bankų Europą. Europos e, žmonės daugiau nebegali pakęsti finansinės drausmės, fiskalinių įvairių priemonių, kurios, e, kurias primetė Europos centrinis bankas ir ES. Ir per būtent rinkimus, ir būtent apie tai buvo pasakyta, nes e, iš tikrųjų galim kalbėti ir apie kitą Europą, kurioje valstybės vėl susigražintų savo suverenitetą. Pone Garlink, pusantros minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusį vakarą matėm dar e, vieną e, Britų parlamento neveiksnumo atvejį. Ir matėm, kaip pralaimėjo stipriai Junktinės karalystės e, vyriausybė. Tereza May pateikė tris variantus. Pirmą kartą per, peržiūrėti 50 straipsnį, tai čia pirmą kartą apie tai viešai prabilta. Antra, ji prabilo apie antrą referendumą. Ir kita vertus, e, vėlgi, ir trečia, e, dėrėjimasis dėl jungtinės karalystės susit, susitarimo. Trečias variantas neįmanomas, laiko tam nėra. O dabar e, arba e, yra toks variantas, nėra susitarimo ir nebus e, breksito. Bet kita vertus, galbūt parlamentas atmetęs susitarimo galimybę netmes breksito klausimo. Taip, čia apie tai kalbama ir noriu patikinti kolegas, kad jungtinėje karalystėje yra tikrai stiprios nuotaikos, kad būtų surinktas antras referendumas, nes yra uh, proeuropietiškas, už Europą pasisakantis judėjimas. Dauguma žmonių pasisakytų už antrą referendumą. Taip, breksitas nebus lengvas klausimas, bet kita vertus, septyni iš devinių kalbėtojų sudaro vien tai tikrai 1,5 procentus bendruomenių rūmų e, e, vietų. Tai žmonės, kurie nėra patriotai. Tai jie pasisako už breksitą be susitarimo ir tai tikrai būtų milžiniška žala ES ir Britų piliečiams. Nors jie ir vadina save patriotais, bet kokiegi patriotai pasisakytų už tokią, tokį pasitraukimą. Tie, kas tikrai nenorėtų paremti sekmadį, penkt, to didžiojo penktadienio susitarimo ir tie tikrai nepasisakytų už tokį variantą. Ir todėl sakau, kad e, jūs tie žmonės esat praeities balsas. Ir jauni žmonės remia mano poziciją. Tad kolegos, pirmininkė nutraukė kalbėtoją, ponė Garling. Ponas Korbet, dvi minutės. Kai pirmą kartą e, bendruomenių rūmai atmetė pasitraukimo susitarimą sausį, Tereza May stengiasi dėrėtis dėl vieno dalyko - airijos garantijos priemonės, tam, kad nuramintų savo partiją. Tačiau bendruomenių rūmų daugum, daugumai tai nebuvo didžioji problema susijusi su jos susitarimu problema buvo tai, kad ji stengiasi stengiasi, nesistengia išspręsti rimtai šito klausimo, jis stengiasi tik tai nuraminti savo partiją. Dabar bendruomenių rūmai nenori pasitraukti iš ES be susitarimo, bet e, atmestas štai tas punktas. Ir dabar kur eiti? Yra du variantai. Arba dėrėtis dėl alternatyvaus susitarimo, ar vėlgi persvarstyti, ar reikalingas breksitas. Dėl persidėrėjimo dėl e, e, susitarimo labai silpnas tas variantas. O breksito klausimas reikštų referendumas. Yra dauguma visuomenės narių, kurie norėtų antro referendumo ir tokiu atveju tada Britai, e, Britai balsuotų už pasilikimą Europos Sąjungoje. Bet kita vertus, vėlgi tai uh, manyčiau, e, tikrai toks variantas bent jau vertas būtų patikrinti. Ačiū, ponas Karas, dvi minutės. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, ponai, ponos, mums visiškai aišku, e, jeigu nepasikeis Junktinės karalystės elgesys, tai e, kovo 29 bus chaosas ir bus chaotiškas sunkus breksitas. Ir, na, niekas nėra pasirengęs tarpusavyje kalbėtis ir e, e, nepavyks mums išspręsti ateities problemų. Ekonominės, ekologinės, socialinės, technologinės problemos. Demokratinės, politinės problemos ir iššūkiai. Jie visi gali būti kartu, uh, e, spręsti uh, tik tais kartu Europoje. Uh, ta, E, kai Europa yra vieninga ir apie tai mes kalbame, kai e, renkame parla Europos parlamentarus ir kitą komisiją. Tokia realybė yra e, labai smarkiai prieštarauja politiniai atskaito, atsakomybei, kurią parodo Junktinės karalystės politikai ir kitos ES e, e, radikalios partijos. Pasižiūrėkime į Slovakiją, kurie e, blokavo teisinės, teisės viršenybės procedūrą, kaip ir Lenkija. Ir pasižiūrėkime nacionalistus Vengrijoje, Italijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Rumunijoje. Ir pačiai, Euro, pačiam Europos pamatui e, grėsia e, pavojai iš vidaus. Ir mes e, turėtume per Europos rinkimus išspręsti tai iš vidaus. Turime susidoroti su melu, nacionalizmu ir kseno, kseno, ksenofobija. Ir uh, tikiuosi, kad mums pavyks surasti tarpusavio sutarimą. Ačiū. Mr. Kelly, for one and a half minutes. Pona, ponas Keli, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Po to, kai bendruomenių rūmai vakar vakarė atmetė pasitraukimo sutartį, susiformavo abejonių nesijausmas Airijoje, ypač ūkininkų ir maisto gamybos sektoriuje, nes jie žino, kad išeimas be sutarties, vadinamoji griežtoji siena, jų verslą sužlugdys. Taip pat mes visi žinome, kad jeigu bus išeita be sutarties, iškils e, grėsmė taikai, kuri įsitvirtino per pastarosius 20 metų. Aš tikiuosi, kad šiandien bendruomenių rūmai balsuos, kad būtų išvengta išsiveržimo be sutarties. Jeigu taip atsitiks, man atrodo, mes nedelsdami turėtume pasiūlyti e, terminų pratesimą. Nereikia nustatyti jokių šankstinių sąlygų. Pasiūlykime uh, te, vėlesnį terminą. Mes tą galime padaryti per tris mėnesius ir tai nesutrukdys mūsų rinkimams. Ir kaip mano kolega Jim Nicholson pasakė, tai padės e, Britams rasti kitą kelią ir galbūt tas kitas kelias bus pasilikti. Ir jeigu taip nebus, tai mes e, vis tik galėsime rasti kitokį sprendimą. Bet koks termino pratesimas būtų naudingas. Todėl aš kreipiuosi Europos komisiją, kad apdautųsi gerą valią. Ir e, pasakytų, kad taip, mes jums padėsime, taip, mes jums sutiksime laiko ir galimybių susitvarkyti viduje valstybės, kad būtų išvengta griežtojo pasitraukimo e, išeimo be sutarties. Jeigu rimtai vertinsite šią galimybę, jums suteiksime laiko ir galimybių veikti. Madam. Ačiū, ponė Šuica, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad diskusija apie pasirengimą Europos vadovų tarybai virto diskusija apie Brexit. Dabar mes kalbame apie Paryžiaus sutartį, apie vadinamąsias žaliasias technologijas. Dabar mes nebekalbame apie uh, Europos ekonomiką e, ir pramonę bei nedarbą. Dezinformacija, kuri mus užplūsta iš visų pusių, yra kita rimta problema. Deja, šiandienos diskusijoje mes kalbame tik apie Brexit. Be abejo, šis klausimas yra vienas iš svarbiausių. Tačiau aš labai apsidžiaugčiau, jeigu Westminsterio rūmai skirtų daugiau dėmesio Europos parlamentui ir diskusijoms, kurios čia vyksta. Mes tikimės, kad bendruomenių rūmai elgsis atsakingiau Aš asmeniškai laikausi nuomonės, kad e, reikia pritarti antrojo referendumo pasiūlymui. Man atrodo, kad dar egzistuoja galimybė organizuoti antrąjį referendumą ir taip Junktinė karalystė galėtų pasilikti ES, nes man atrodo, kad jos vieta yra ES. Aš labai apgailestauju, kad populistai referendume laimėjo. Man atrodo, kad šią problemą dar galima pakeisti. Man atrodo, kad Britanijos politikai elgsis pakankamai atsakingai ir suvoks, kokia iš tiesų susidarė padėtis ir nebekels grėsmės jaunų žmonių ateičiai, jaunų žmonių, kurie nori pasilikti Europos Sąjungoje. Ačiū. List, have... Dabar e, kalbėtų sąrašas baigtas, komisijos pirmininkui Timermans žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai atidžiai išklausiau parlamento ir darau išvadą, kad parlamentas labai didelę daugumą remia Europos komisijos dėrybų metodą. Europos komisija derasi ES valstybių narių ir parlamento vardu, siekdama pasiekti susitarimą su Junktinė karalystė dėl išstojimo, kuris būtų atneštų kuo mažiau žalos abiems pusėms. Toks buvo komisijos siekis nuo pat pradžios. Taip Mišelis Barnie nuo pat pradžios derasi. Ir mes dabar e, jaučiamės tvirtesni išklausę tokių diskusijų kaip šiandien. Išklausęs pono Farage ir jo kolegų, matydamas, e, e, kaip garbingai jis jaučiasi čia stovėdamas ir pats save liaupsindamas, kartais tiesiog paklausiu, ar jis yra nuvažiavęs į Sanerlendo Nisano gamyklą ir pasišnekėjęs su darbininkais? Ar yra jiems pasakęs, kad gal jūs liksit be darbo, bet mano drambliuko svajonė išsipildys ir mes tapsim suveranus? Jūs liksit be darbo, bet nieko tokio, mano svajonė bus įgyvendinta. Ar jis tai padarė?